terorizmo aukų dieną. Tai yra šeštoji tokia diena, kurią žymime. Ir mes e, paminime 5000 žmonių e, Europ, žuvusių Europoje dėl terorizmo. Daugybė žmonių yra nukentėję nuo terorizmo barbariškumo bombos susprogdintos Madride prieš šešis metus, 2004 metų kovo 11, dėl kurių žuvo 191 žmogus iš 17 valstybių. Taip pat prisimename sprogdinimus Londone įvykdytus 2005 metų Liepos 7. -ąją. Tai yra baisiausi teroristiniai išpoliai kada nors įvykdyti Europoje. Ponios ir ponai, terorizmas yra ošsi e, ataka prieš mus visus. Terorizmas kėsinasi į demokratiškos visuomenės pagrindus. Būtent todėl Europa visada vieningai priešinsis bet kokios rūšės terorizmui, separatistiniam, religiniam ar politiniam. Terorizmo nieko negalima pateisinti. Ir ši diena suteikia mums galimybę parodyti, kad, nie, kad nei vienas teroristas ir jokie teroristiniai veiksmai ne, nesunaikins ir e, nesumažins mūsų tikėjimo pagrindinėmis vertybėmis, tai yra pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Ir todėl mes niekada nenusilenksime, nepasiduosime terorizmo grėsmiai. Ačiū ponės ir ponai. Cari colleghi, nel corso della sua riunione di questa... Kolegos. Šiandien šios dienos posėdžio eigoje taip pat noriu Jūs informuoti, kad pirmininkų suiga pagal 134 taisyklės trečią dalį nusprendė pakeisti sesijų kalendorių ir sušaukti parlamento posėdį balandžio 7 dieną 2010-aisiais ir jis vyks nuo 14.30 e, iki 16.30. Posėdėje numatytas Europos vadovų tarybos pranešimas bei komisijos pranešimas apie